fine. I have, I have mine. Don't worry. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich bitten. Kolegos. Norėčiau paklausti. Dėl būsimo balsavimo, dėl Albanijos ataskaitos jeigu Albanija ir Kosovas susijungtų, ar šitą ataskaitą ir toliau gal, galiotų Kosovui? Wegen seiner engen Beziehung zu Premierminister Rama. Fleckenstein atsakys, kadangi jo ryšiai su ministru pirmininku Rama yra labai glaudus. Vakar mes apie tai kalbėjome diskusijos metu ir dėl interviu galėčiau pasakyti, mes nesuspėjome atsižvelgti rengdami ataskaitą į tą e, interviu, bet po kurio laiko mes suformuluosime savo parlamentų oficialią poziciją. Galbūt galima kaip nors atspindėti tą poziciją pakeitimų žodžiu. Tai tai daug ką paaiškintų, galėtume ir konstatuojamoje dalyje numatyti kokią nors sakinuką. Sakykime, šita ataskaita yra taikytina tik tai dabartiniai Albanijai. Jeigu kolegoms to pakanka, pradame balsuoti. Trečiasis kompromisas, kas už? Prieš susilaiko priimta. 307 už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis už, prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimtas Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 44 už prieš susilaiko atmesta. 45 už prieš susilaiko atmesta. 46 už prieš susilaiko atmesta. 47 už prieš susilaiko atmesta. 48 už, prieš susilaiko priimta. 49, 51 už, prieš susilaiko atmesta. 52 už, prieš susilaiko atmesta. 53 už, prieš susilaiko atmesta. 55 už, prieš susilaiko atmesta. Priimta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 57 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, priimta. 59 už, 59 atkrenta, kadangi pritarta 58, 60 už prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas priimta. Šeštasis už prieš susilaiko priimta. Septintasis už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 93 už prieš susilaiko atmesta. 94 už prieš susilaiko atmesta. 95 už prieš susilaiko atmesta. 96 už prieš susilaiko atmesta. 27 už prieš susilaiko atmesta. 28 už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš susilaiko priimta. Šimtasis už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas pirmasis už, prieš, kortelėmis. Baigiame. 33 už. 102. Už, prieš, išlaiko, priimta. 104. Už, prieš, išlaiko, atmesta. 105. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 106. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 107. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis pakeitimas žodžiu už, prieš, slaigo kortelėms. Baigiame. 37.16 priimta. 109. Atmesta. 9. kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 118 už prieš susilaiko atmesta. Balsavote prieš 118. Jau prieš pusvalandį balsavom. 118. Gerai, 118 kortelėmis. Baigime. 25 už, 33 prieš atmesta. 119 už prieš susilaiko atmesta. 120 už prieš susilaiko atmesta. 121 už prieš susilaiko atmesta. 122 už prieš susilaiko priimta. 10 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 129 už prieš susilaiko atmesta. 130 už prieš susilaiko atmesta. 131 už prieš laiko atmesta. 132 už prieš laiko atmesta. 133 134 už prieš susilaiko atmesta. 136 už prieš susilaiko atmesta. 135 už, prieš, susilaiko priimta, 137 už, prieš, susilaiko atmesta, 12 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta, 144 už, prieš, susilaiko atmesta. 144. karto po 13 kompromiso 12 pradžioje. Dar kartą balsuoju. 144. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 13 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 157 dalimis. Kas už pirmąją? Prieš. Atmesta už antrąją, už, prieš susilaiko priimta. 158, 159, kas už, prieš susilaiko balsuojame. Baigiame. 31 už 27 prieš. Keturioliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. An, antrasis pakeitimas žodžiu, kas už pirmąją dalį, kas prieš, priimta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko, priimta. 166 už, prieš, susilaiko, atmesta. 167 už prieš susilaiko priimta. 168 už prieš susilaiko priimta. 169 už prieš susilaiko priimta. 170 už prieš susilaiko atmesta. 15 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 173 už prieš susilaiko priimta. 164 už prieš susilaiko atmesta. 165 už prieš susilaiko atmesta. 136 už prieš susilaiko priimta. Fleckenstein, prašau žodžio. Dėl 16 kompromiso norėčiau priminti pakeitimą žodžiu. Norėčiau antroje ir trečioje eilutėje siūlau įrašyti that of the large Albania speaking groups both in the Albania and former Republic of Macedonia, kad būtų šita eilutė išbraukta, kad nekiltų jokių nesusipratimui. Tai suderinta su liberalais. Ar kas nors prieštarauja dėl šio pakeitimo žodžių? 16 kompromisas balsuojamas atsižvelgiant į pakeitimą žodžių. Priimtam. 189 už prieš susilaiko atmestą. 190 už prieš susilaiko atmesta. 191 už prieš susilaiko atmesta. 192 už prieš susilaiko atmesta. Pirmas ir antrasis už prieš susilaiko atmesta. Trečiasis už prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už prieš susilaiko atmesta. Penktasis už prieš susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko atmesta. Priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko atmesta. 23 už, susilaiko atmesta. 24 už, prieš, susilaiko atmesta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko priimta. 28 už, prieš, Slaiko atmesta. Balsuojame kortelėmis už visą dokumentą. Baigiame. Pritarta ataskaitai. 51 už. 3 prieš, 4 susilaiko sveikinimai pranešėjai. Bosnijos ir Hercegovinos ataskaita pranešėjas Preda. Ar norėtumėt ką pasakyti? Ne. Balsuojame. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Ketvirtasis kas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis už, prieš susilaiko priimta. 53. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 54. Už, prieš susilaiko priimta. Atmesta. Šeštasis už, prieš susilaiko priimta. Šešiasdešimt penktas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Baigiame. Dar palauk. 19 už 30 prieš atmesta. Šešim penktas. Už pasaulę. 68-69, 70. Už prieš atmestą. 61. Už prieš susilaiko atmesta. 62 už prieš susilaiko atmesta. 75 už prieš susilaiko atmesta. 66 76 už prieš susilaiko atmesta. 77 už prieš susilaiko atmesta. 78 už prieš susilaiko atmesta. 69 už prieš susilaiko atmesta. 800 už prieš susilaiko atmesta. 81 už prieš susilaiko priimta. 82 už prieš susilaiko atmesta. 83 už prieš susilaiko atmesta. 64 už. Prieš susilaiko priimta. 65 už. Prieš susilaiko atmesta. 7 kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. 8 už. Prieš susilaiko priimta. 98 antroji dalis. Kas už? Prieš. Priimta. Atsakymą kortelį. Baigiame. 33 prieš. Atmestą. 23, 33. Šimtasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas pirmasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas antrasis už, prieš, susilaiko, baigt, atmesta. Šimtas trečiasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas ketvirtasis už, prieš, susilaiko, priimta. 105 už prieš susilaiko priimta. 106 už prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas už prieš priimta. 112 už prieš susilaiko atmesta. 113 už prieš atmesta. 114 už prieš susilaiko atmesta. 115 už prieš susilaiko atmesta. Dar kartą. 115 už prieš laiko priimta. 116 už prieš laiko atmestas. Dešimtasis kompromisas už prieš laiko priimta. 126. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmestas. 127 už prieš susilaiko primta. 11 kompromisas. Už prieš susilaiko primta. 12 kompromisas. Už prieš susilaiko primta. 13 kompromisas. Už prieš susilaiko primta. 14 kompromisas. Už prieš susilaiko primta. 168, 69 antroji dalis. Kas už? Pirmiausia, kas, kas už antrąją? Prieš susilaiko kortelėmis. Baigiame. Dvidešimt devyni už, dvidešimt du prieš. Priimta. Mm. 15 kompromisas už. Penkioliktas kompromisas prieš laiko paimta. 177 už prieš išlaiko atmestą. 179 už prieš susilaiko. Atrodo, kad pritarta, bet geriau kortelėmis pasitikrinkime. Baigime. 28 už, 20, 29 už. 16 kompromisas už, prieš, priimta. 17 priimta. Du šimtasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuonioliktas kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai ketvirtasis pakeitimas, antroji dalis. Už, prieš, Priimta. 210 prieš susilaiko atmestą. 211 už prieš susilaiko atmestą. 212 už prieš susilaiko priimtas. 213 už prieš susilaiko priimta. 214 už prieš susilaiko priimta. Atmestą. 215 už, prieš susilaiko atmesta. 216 atmesti pakeitimai. 16. Pirmoji dalis už, prieš primta. Antroji dalis už, dėl pirmosios dalies. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 30 už, 25 prieš. Kas už antrąją? Primta. Dešimtai aštuonioliktas už prieš, susilaiko priimta. 220 už prieš priimta. 15 kompromisas. 19 kompromisas. Devynioliktas kompromisas prieš susilaiko krantą. 229 už prieš susilaiko atmesta. 230 už prieš susilaiko atmesta. 231 už prieš susilaiko atmesta. Du šimtai trisdešimt du už prieš laiko atmestą. Du šimtai trisdešimt trys už prieš susilaiko atmestą. 224 už, prieš, susilaiko atmesta. 235 už, prieš, susilaiko priimta. 236 už, prieš, susilaiko atmesta. 237 už, prieš, susilaiko atmesta. 238 už, prieš, susilaiko atmesta. 239 už prieš susilaiko atmesta. 240 už prieš susilaiko primta. 241 atkrenta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 15 pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už prieš susilaiko priimta. Priimta. Panas Preda. Mažytis nesusipratimas. Baigime. Vos vos. 16 už. 27 už, 25 prieš, bet vis dėlto pritarta. 16 už. Prieš. Susilaiko primtas. Pirmasis už, prieš priimta, antrasis už prieš susilaiko atmesta, trečiasis už prieš priimta, ketvirtasis už penktasis už prieš kortelėmis. Baigime. 36 prieš, 16 už atmestą. Balsuojame už visą dokumentą. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Keturiasdešimt šeši už, trys prieš, keturi prieš, trys prieš, keturi susilaikė. Sveikiname pranešėją Preda. Kolega Plenkovič perims pirmininkavimą, aš einu pas darybininkus dėl Armenijos.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 Okay, dear colleagues, let us continue our agenda today. Uh, the next item on the agenda, number 10, is the debriefing of the delegation to Beijing and Hong Kong of the Bureau of the. Delegacijos, kurios vyko į Pekiną ir Hongkongą, yra pateikusios uh, informacijos. Jo Lain yra Kinijos delegacijos vadovas, kuris grįžo iš kelionės į uh, Kiniją. Pirmininkas Šulcas taip pat kovo 16-17 lankėsi Kinijoje. Mūsų komitetas pagalvojo apie strateginę partnerystę ir pateikė ataskaitą apie naujus ES ir Kinijos santykius. Balderis yra, par, e, turi parengti šitą e, pranešimą ir šitą pranešimą turės komitetas patvirtinti iki vasaros 27 gegužės bus aptarinėjimas šitas e, e, pranešimas Europos Kinijos e, aukščiausio lygio susitikime vasarą bus aptarinėjami svarbiausi strateginiai ir politiniai saugumo klausimai. Kinija siekia gerų santykių įvairiose srityse Tačiau Rusijos ji nekritikuoja ir neprisijungia prie sankcijų 300 plus 30 milijardų eurų kontraktą pasirašė su Rusija. Ir be to e, mums labai svarbu būtų aptarti, ponė pranešėjau, ponio delegacijos vadovai, kad būtų aptarti klausimai Kinijos sustikimo metu ir susijęs su konfliktu Ukrainoje. Be to, tarp Kinijos ir Japonijos e, e, laivų ir taip pat e, lėktuvų yra įvykę įvairiausių konfliktinių situacijų. Be to, satelitiniai vaizdai rodo, kad Kinija e, diskutuojamuose e, pietų šiaurės jūros salose vykdo įvairias operacijas. Be to, visi tie manevrai susiję ir su santykiai su Filipinais. Be to, Tibito kalba ir religija patiria spaudimą ir Činčiangė ir be to kitose vietose taip pat pastebimos radikalizavimo tendencijos. Norėtume, kad vizito metu pasidomėtumėte ir mažumų teisėmis. Jūsų delegacija praėjusiais metais lankėsi Hongkonge ir pareikalavote mm, demokratinių rinkimų 17 metais, tačiau 17 metais buvo rinkimų e, kampanijos metu e, numatyta padaryti tam tikrų nuolaidų ir mes norėtume paklausti, ar jūs su Umbrella revoliucijos atstovais susitiksite. Bet Europos Kinijos diplomatinių santykių jubiliejus laukia ir todėl reikėtų išsiaiškinti, ar Pekine yra organizuojamos, planuojamos kokios nors akcijos. Lainin, jums žodis. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegos. Iš tikrųjų, 40 metų ryšių mus sieja, 40 metų ryšių E, jubiliejus bus švenčiamas ir Pekine, ir čia, Europos parlamente. Mes Pekine susitikome su ES delegacijos atstovais, Europos ekonomikos prekybos rūmų atstovais, užsienio reikalų ministerijos, Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovais, su nevyriausybinės organizacijomis ir žurnalistais ir susidarėme įspūdį, kad Kinija keičiasi ekonomiškai, politiškai ir kultūriniu požiūriu. Ekonomikos srityje pastebėjome, kad augimas šiek tiek sumažės nuo 10 iki 7-6 procentų ir dėl to valstybėje gali prasidėti tam tikros turto perskirstimo įtampos, taip pat skirtumas tarp turtingų ir vargingų visuomenės sluoksnių padaugės ir politiškai vertinant šalis per pastaruosius dviejus metus pasikeitė, prezidentas Sy yra svarbiausias jėgos faktorius, kuris pradėjo antikorupcinę Mm, kampaniją, kompaniją ir jis taip pat e, mm, įsitraukė ir karinės pajėgos, taip pat teisinės valstybės principai yra dėgiami regioninių vietos lygmenių, nėra primami spontaniški E, sprendimai, kai kas sako, kad tai nėra visiškai demokratiškai pagrysti e, e, žingsniai, tačiau vis dėlto pažangos yra. Be to, per pastarosius metus, dviejus metus buvo suimta daug daugiau žmonių negu per pastarosius 20 metų, tai reiškia, žodžio laisvė yra ribojama dar labiau ir nevyriausybinės organizacijos yra įtariamos, kad jos tiesiog puoselėje ir skleidžia vakarietiškas vertybės. Bet to nevyriausybinė organizacija įkurti ir pripažinti taps ateityje dar e, sudėtingiau. Žurnalistai skundėsi dėl persekiojimo ir dėl to, kad žurnalistams iš Hongkongo ne, neišduodamos e, vizos. Kultūros srityje taip pat yra didelių pokyčių, jaunoji karta nelabai domisi politika, bet geresnių gyvenimų, tas pats pasakytina ir apie vidutinį paskutinįjį visuomenės sluoksnį, nors aplinkos tarša yra didžiulė, vandens tarša didžiulė ir taip pat e, maisto produktų tarša yra svarbiausi diskusijos visuomenės diskurse aspektai. Darbo sąlygos, atlyginimai, E, iššaukė vietos gyventojų protestus. Pirmininkė kolegos ES ir Kinijos santykiai e, visų pirma susiveda į investicijų apsaugos sutartį pastaruoju metu. Tai yra svarbiausias dalykas, kadangi reikia išsiaiškinti, ar pasirašys investicinę sutartį bus atveriama prieiga prie e, rinkų vakarų firmoms, taip pat investuotojų apsauga, mūsų firmų investuotojų apsauga yra vienas iš svarbiausių e, šio susitarimo aspektų. Apie tai buvo kalbėta susitikimuose su prekybos rūmų atstovais. Kinija galvoja apie prekybos susitarimą taip pat su ES, tai turėtų būti antras žingsnis po investicijų apsaugos sutarties. Taip pat e, Kinija galvoja, kad reikėtų jai suteikti e, rinkos e, ekonomikos valstybės statusą, dėl jo reikėtų apsispręsti 16 metais, tačiau mūsų delegacija Kinijoje abejoja, kad jai pavyks tai padaryti, kadangi yra labai daug apribojimų įmonėms veikiančioms Kinijoje, įmonėms atvykstančioms iš vakarų. Pavyzdžiui, informacinės technologijos tiesiog turi būti iššifruojamos ir Kinijoje e, įgyti tam tikrus technologinius raktus Kinijoje. Išorės politikos, užsienio politikos temos taip pat buvo aptartos, nors nepakankamai išsamei. Kinija pasisakė prieš sankcijas e, e, Rusijai, tačiau E, pritarė, kad kitos valstybės jėgos veikia Ukrainoje. Pietinė Kinijos dalis vis labiau prašo savarankiškumo, bet to e, ekonomikos srityje reikėtų paminėti tą didžiulį infrastruktūros projektą, pagal kurį yra tiesiamas, e, tiesima didžiulė e, e, magistralė. Kitas dalykas, Kinijos vyriausybė labai rūpitas šilko kelio projektas. Europos Sąjunga nepateikė aiškaus atsakymo, tik tai kai kurios valstybės e, atsiliepė į raginimą dėl investicinių projektų ir naujos Kinijos strategijos su Kinija. Hongkongas diskusijos vyko labai įdomiai su, su tarybos atstovais, taip pat su frakcijų atstovais ir rytoj, šią savaitę arba kitą savaitę bus paskelbtas e, konsultacijų antrojo etapo rezultatas. Ir pažiūrėsime, ką vykdomoji valdžia pasiūlys. Pagal numatytą grafiką šių metų birželio mėnesį turės būti pristatytas rinkimų įstatymas, tačiau vyriausybė parlamente neturi daugumos, opozicija 27 balsus ir suformuluoti daugumą trūksta dviejų balsų, todėl nežinia, ar bus pasiektas kompromisas rengiant rinkimų įstatymą ar ne. Occupy judėjimo e, palapinės dar nėra išardytos, bet to gatvių blokada Hongkonge išlieka, nors uh, nuotaikos šiek tiek keičiasi ir nežinia, ar ta blokada nepakenkė e, opozicijai kaip nors įtakoti rinkimus 17 metais. ES ir Hongkongas turi glaudžius ekonominius santykius, investicijų apsaugos sutartis, yra rengiama taip pat autorinių teisų apsaugos e, sutartis yra aptarinėjama. Taigi Hongkonge e, ekonomika vystosi pakankamai sėkmingai. Tiek informacijos iš mano pusės. Dėkuoju kolegai Lainen. Pranešėjas Belė. Eh, collega en tevens schaduwrapporteur, eh, voorzitter van eh, de Sien-delegatie, heer Leijnen. En... Norėčiau padėkoti kolegai Lainen, taip pat Kinijos delegacijos nariams, taip pat Biutikofe. Jie iš tikrųjų parengė labai išsame situacijos Kinijoje apžvalgą. Iš tikrųjų ryškėja Azijos infrastruktūros banko struktūra. Šitas bankas tampa Azijos regiono banku. Ir todėl reikėtų koordinuoti mm, Europos ir mm, mūsų ryšius. Labai svarbu, kad visi procesai būtų skaidrus ir kad būtų suformuoti aiškus reikalavimai socialiniai valdysenai, taip pat aplinkos <clears throat> apsaugos klausimais. Kinija yra didžiulė valstybė, yra ekonominė gale ir todėl reikėtų siekti, kad ji, ji tuos ekonominius pranašumus, ekonominę naudą įvertintų ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat reikėtų įvertinti ir mokslininkų pasiūlymus. Po praėjusio susitikimo tarptautinės žiniasklaidos atstovas teigė, kad labai svarbu užtikrinti abipusiškumą taip kaip kiniečiai turi teisę atvykti į ES ir atidaryti įmonės, lygiai taip pat e, tokias pat sąlygas turėtų turėti ir Europos įmonės Kinijoje. Taigi ir Europos žiniasklaidos atstovai norėtų laisvai steigtis e, Kinijoje ir iš ten pranešinėti, teikti informaciją. Įdomu e, būtų sužinėti, kokie, kaip, kokie yra santykiai Kinijos ir tarp Kinijos Hongkongo. Aš neseniai skaičiau straipsnį apie tai, kad į Hongkongą atvyksta Kinijos e, prekeiviai ir, ir e, ir tai prekiniai ženklai, kurie siūlomi, yra e, neoriginalūs, yra falsifikuojami ir taip toliau. Todėl skeptiškai Hongkongė žiūrima į Kinijos verslą. Taigi, kaip jūs vertinate situaciją, ar tai e, nenuto nenukenčia e, šios šalies įvaizdis? Aš e, pritariu jūsų ataskaitai, jinai yra pakankamai objektyvi, realiai įvertina situaciją Kinijoje, tačiau reikėtų atsižvelgti į visus iššūkius, su kuriais susidurime santykiuose su Kinija. žodis Butikofer, kuris yra ES Kinijos delegacijos vicepirmininkas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau papildyti kolegos Lainen mintis informacinių technologijų sektorijoje. Nors Kinija daro spaudimo pilietinės visuomenės veiklai ir įgyvenina diskriminacinę užsienio investuotojų politiką, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad e, Kinija yra inovacijų centras. Jie žinoma, jie patys savo kenčia, suvaržydami išorės e, investuotojų ir tuo pačiu susilpnindami konkurencinę veiklą, Vis dėlto tai yra faktas. Taigi mes turėtume imti žingsnių, kad konkurencija nebūtų varžoma. Ir antra, aplinko, aplinka ir oro tarša. Oro tarša taip pat daro neigiamą poveikį dirbožėmui. Kiniečiai parengė filmą patys be jokio užsieniečių dalyvavimo ir šitas filmas buvo rodomas vieną savaitę, 300 milijonų kiniečių parodė šitą filmą ir jį pamatė daugybė žmonių ir tai yra pavyzdys, kokie svarbus oro taršos ir dirbožimo taršos klausimai Kinijoje. Aš manau, kad Rusijos, Ukrainos santykiai ir Kinijos požiūris yra labai svarbus aspektas. Putinas e, supranta, kad Kinijos pozicija tiesiog šiek tiek stumia Putiną į kampą, į paraščius. Ir tai reikėtų konstatuoti mums. Jolainin dėl ARB, kalbėdamas teisingai pasakė, kad reikia geriau koordinuoti mūsų veiklą. Iš tikrųjų, valstybės narės turėjo prisijungti prie šio pasiūlymo, tačiau labai gaila, kad visos skubėjo viena kitą aplenkti. Ir man atrodo, kad reikėtų mums visiems turėti bendrą ir Kinijos strategiją, ir bendrą Azijos regiono strategiją. Feminiščių judėjimo atstovės buvo įkaltintos, įkalintos, taip pat galintos dėl to, kad pasipriešino kasdieniam priekabiavimui ir žinoma, tuos faktus reikėjo paminėti, kiniečiams tai nelabai patiko, tačiau mes vis dėlto pasiekėme, kad šitos temos buvo iškeltos dėl Hongkongo. demokratinė opozicija arba bent jau kai kurie jos atstovai tikisi, kad Kinija neužkirs kelio pagrindiniam žmonių visuomenės sprendimui dėl 55 procentų rinkėjų dalį sudarančiai bendruomeniai pasiūlyti iškelti savo kandidatą. Jeigu aš spėčiau dėl daugumos, tai manyčiau, kad e, opozicijai nepavyks daug pasiekti, kadangi ji neturi konkrečios vieningos opo, e, pozicijos. Dėl sausumos e, į kurią yra tiesiama e, autostrada, manyčiau, Europa turėtų ateityje aiškiai pasakyti, kad mes turėtų vis tos nuostatos, kurių mes laikomės, turėtų būti taikomos ir šio konflikto sprendimui. Strategy for China and strategy for Asia as well as for the dėl strategijos skirtos Kinijai ir dėl e, tarptautinės teisės laikymosi norėčiau Jums padėkoti, daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl norėčiau suteikti žodį ponui Laininui, kad atsakytų. Kolega Belder, linkiu sėkmės rengiant pranešimą Ekonominėje srityje ES turėtų užtikrinti abipusiškumo principų įgyvendinimą ir nepasirašyti susitarimo, kuris bus naudingas tik tai vienai šaliai. Kinija gali investuoti Europoje visose e, e rinkose, o Europos įmonės tik tai kai kuriuose sektoriuose ir be to yra privaloma e, e, suteikti dalį investicijų e, vietos investuotojams. Be to sprendimų primimo proceso skaidrumas Kinijoje, investicinis skaidrumas, aiškumas yra prielaida renktis investicijoms. Jo kol kas nepakanka. Kokios nuotaikos Hongkonge? Iš tikrųjų, pokalbų metu supratome, kad praėjusiais metais 57 milijonai kiniečių lankėsi verslo reikalais Hongkonge. Reikia prisiminti, kad Hongkonge nekilnojamas turtas yra pabrangęs ir niekas nebegali jo įsigyti. Ir todėl, bent jau, pavyzdžiui, vakar E, išgirdau informaciją, kad Kinija bando suvaržyti kiniečių vykimą į Hongkongą, neišduodama vizų arba apsunkindama vizų išdavimo sąlygas. Vienas dalykas yra teisinė sistema, vadovaujasi Junktinės karalystės pavyzdžių tačiau teismo sprendimams priimti mm, common law mm, kontinentinės teisės mm, nepakanka, dažnai į ją neatsižvelgiama, tačiau Hongkongas ir toliau išlieka ta teritorija, kurioje yra nelabai atsižvelgiama į opozicijos nuomonę. Informacinės technologijos. Iš tikrųjų, Kinija yra e, pirmaujanti pasaulio gale, tačiau pati pakerta savo, e, e, savo laisvę, kadangi intranetas yra daug spartesnis ir tobulesnis negu internetas. Dėl to, kad yra siekiama e, riboti E, asmenų ir įmonių e, laisvę. Šilko kelias. Iš tikrųjų, aš pritariu būti kofer, kad Rusija baiminasi būti e, nustumta į paraščius, kad šitas šilko kelias neįtrauks Rusijos investicijų ir e, Iš tikrųjų, lankantis Kinijos vyriausybėms atstovams Rusijoje buvo pasistengta nuraminti Rusiją. Ir kolega Belda, iš tikrųjų ES turėtų geriau koordinuoti savo politiką Kinijos ir viso Azijos regiono atžvilgiu. Kol kas šita politika nėra pakankamai koordinuojama. Iš tikrųjų, reikia geriau koordinuojamos ES politikos, rengiant strateginės partnerystės e, programas. Dėkuoju. Kolegai Lainen. Baigėme šį darbo atvarkės klausimą. Dėkuoju už jūsų informaciją. Jis buvo labai įdomi. Jūs pakalbėjote apie tas politikos kryptis, kurias reikia stiprinti santykiuose su Kinija ypač turint omenyje 40 metų diplomatinių santykių jubiliejų. Dėkoju kolegai Belder ir Butikofer taip pat. Agenda, we... Kitas darbos vėgės klausimas. Pagrindinis klausimas tai yra situacija Jemene, kur kyla labai rimta krizė nusipelnusi ES dėmesio ir taip pat veiksmų užsienio reikalų srityje. Mes pakvietėme ES delegacijos vadovę Jemenę Mušhait ir ji pasidalins savo vertinimu įvykių vykstančių Jemene Bet to Saudo Arabija vykdo karinės operacijas, taip pat siunčia oro pajėgas ir e, Omanas, Marokas, Egiptas, Sudanas, Pakistanas taip pat yra įsitraukę į šitą konfliktą, bet to Junktinės Amerikos valstijos skiria savo e, pagalbą Taip pat prezidentas Hadi e, turėjo sukurti e, And, uh, Remties vyriausybė arabų valstybių sunitų bendruomonės kaltina Iraną, kad jisai kišasi į uh, E, Jemeną ir remia sukilėlius. Taip pat reikia turėti omenyje, kad keturi milijonai barelių naftos yra e, išgaunama ir e, tai yra visiškai keliasdešimt e, e, mylių nuo konflikto zonos ir todėl Emiratai ir Irakas turi didelių problemų e, nukreipdamas naftą į kitas valstybės. Taigi, ambasadoriui Mušaidų žodis. Well, thank you very much um, for inviting me today. Dėkuoju už pakvietimą dalyvauti šiandienos posėdėje. Keletą kartų buvau pakviesta pasisakyti e, parlamente. Dar prieš užimant mano dabartinės pareigas. Na, dabar įvairios pajėgos padarė viską, kas įmanoma tam, kad būtų status quo padėtis atstatyta. Taigi aš tikiuosi dabar, pat, kad galėsiu pateikti tam tikros informacijos. kuri pasitarnaus vertinant situaciją. Pirmiausia, reikia reikia atsižvelgti į nacionalinę situaciją. 35 procentai e, gyventojų yra gaiti, tai yra e, šitų kaip ir atšaka konfesija. Jie um, meldžiasi mečetėse ir sudaromas yra santokos tarp jų ir šitų, taigi e, sektarizmas čia niekada nebuvo problema. prezidento judėjimas įgyjo daugiau svorio, palaipsniui vis daugiau svorio ir galiausiai jis su kariškių pagalba pasiekė rezultatų atitinkamų savo palankių. 2011 metais būdi žmonės dalyvavo konferencijose socialiniais klausimais, jie e, yra atstovaujami dabar šiaurinėje šalies dalyje ir dabar nuo mažumos jų situacija labai smarkiai pasikeitė. Šios grupės e, e, plėtra įvyko dėl tam tikrų grupuočių paramos, genčių tam tikrų paramos, nes, pavyzdžiui, šiaurinėje dalyje e, gentimis remiasi visuomenė. Na ir tada kariuomenė uh, E, šiek tiek pasijuto primiršta ir rugsėjo mėnesį buvo sudarytas susitarimas, technokratinė vyriausybė sudaryta. Na ir Vudi tautai tai buvo didžiulė sėkmė. Taigi kariškiai kaip ir bu, tapo svarbesni už vyriausybę ir vyriausybė buvo priversta atsistatyti sausio 22 dieną. Na, o kas dėl kitų įvykių, jūs tikriausiai viską žinote, kad vėl prasidėjo dėrybos jungtinėse tautose. Specialusis e, pasiuntinys e, dirba Jemene. misija buvo evakuota, ponas Hadži prezidentas buvo evakuotas taipogi, taigi jis kovo pabaigoje į Saudo Arabiją išvyko. Kokiagi dabar situacija? Vudi gentis nori dalyvauti valdyme šalies, turėti savo e, dalį iš pelno iš, išteklių Dabar analitikai mano, kad Vudi gentis negali kontroliuoti visos šalies, apskritai jokia jėga negali kontroliuoti visos šalies šiuo metu. Be to, jų ir tikslai nėra visiškai aiškus, nelabai aišku, kągi jie nori e, įgyvendinti šalyje. Jie nori valdžios pasidalymo ir gamtinių išteklių pasidalymo. Dabar vyksta tam tikri kariniai veiksmai šalyje. Kovo 26 dieną Saudo Arabija inicijavo koalicijos veiksmus. Saugumo situacija labai smarkiai pablogėjo, tam tikros ribos buvo, tam tikros raudonos linijos peržengtos, Dabar šalis yra atsidūrusi labai pažeidžiamoje situacijoje. Dabar yra susidariusios dvi stovyklos, kurios e, konfrontuoja. Vieni palaiko prezidentą Gadį, kaip jau ir sakiau, ponas Gadi išlieka oficialus legitimus prezidentas, nepaisant to, kad jam teko atsistatydinti, nes jis atsistatydino gras, e, dėl grasinimų. Ir dar tam tikrų tarptautinių įvykių, kurie prisidėjo prie krizės, buvo blokada pritaikyta. E, šaliai, praktiškai vos ne humanitarnė katastrofa ją ištiko, kuri beje galėjo turėti poveikio visoje Afrikoje. Šiuo metu yra daugybė evakuotų, perkeltų į kitas vietas e, asmenų, pabėgėlių, e, maždaug 500 tūkstančių somaliečių čia reikėtų taipogi paminėti. Nuo dabar kokiegi būtų iššūkiai? Mes manome, kad šiuo metu svarbiausia mums turėtų būti štai kas. Ši šalis gali žlugti. Per visą tą laiką, kai aš dirbau Jemene, e, vyriausybės institucijos yra, buvo praktiškai neegzistuojančios provincijoje ypatingai. Tai nutiko dėl e, finansavimo problemų ir dėl netinkamo prezidento salė valdymo, kuris truko 30 e, metų. Jungtinių tautų atstovai mums sakė, kad daugybė pinigų yra prarandam, buvo prarasta, išvaistyta jo kadencijos metu. 2 milijonai netgi per metus yra taip vertinami skaičiai. Milijardai per metus. Mes e, prašysime, kad būtų sugrįžta prie dėrybų. Jau trečią savaitę vyksta karinė kampanija, kariniai tam tikri veiksmai, jeigu būtų imta sidėrėtis keletą dienų e, nuo įvykių pradžios, tai ko gero situacija būtų e, buvusi kitokia. Dabar Golfo regione, Persijos įlankos tiksliau re, regione, reikia surasti partnerius ir tęsti dėrybas. Reikia nustatyti tam tikrus e, parametrus Yra per praeitais metais pasirašytas taikos susitarimas. Visos šalis turi būti atstovaujamos dialogo metu. Jeigu bus pasirinktas dėryboms tam tikros vietos, į kurias, ne, kurias nepavyks nuvykti dėrybininkams, tai taipogi tai gali turėti e, atitinkamo poveikio. Na, o kas dėl e, paliaubų, tai mūsų manimų, nepaisant to, kad jos yra būtinos skubiai, e, tai ko gero greičiaus, greičiaus e, artimiausių metų nenutiks, ko gero šalis ir toliau grims į chaosą. Jungtinės tautos rekomenduoja dabar įsteigti vyriausybę nepaisant to, kad e, prezidentas Hadi e, yra oficialiai dar prezidentas, Persijos įlanko šalis taipogi turi paremti, palaikyti šios procesus. Dabar mane labiausiai neramina štai kas. Tai yra civilių aukos. 650 žmonių bent jau kol kas yra tokie, tokie vertinimai. Tačiau sudėtinga yra nustatyti tos skaičius, oficialiai juos patvirtinti. Dėl karinių operacijų žmonės negali e, keliauti, neišvykti, nei atvykti. Ir tik tai dabar balandžio 10 dieną pirmą kartą buvo gautos siuntos su vaistais ir apskritai humanitarnė pagalba. Na, jungtinės tautos ir toliau turėtų lyderiauti e, šiam procesui. Reikėtų daugiausia dėmesio kreipti į jungtinių tautų pastangas. Mes manome, kad ši organizacija gali padaryti daugiau tam, kad konfliktas baigtas ir kad įvyktų, prasidėtų politiniai perinamojo laiko tarp procesai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ambasadoriai už informaciją ir analizę. Na, dabar žodis poniai Alijo Mari, kuri yra E, Persijos įlanko šalių ir Jemeno grupės pirmininkė. Prašom. Ačiū. Ačiū tiek savo, tiek kolegų vardu norėčiau padėkoti mūsų komiteto pirmininkui už tai, kad atsakė į mūsų prašymą e, renkti diskusiją dėl Jemeno. Šiandieną disk, e, situacija Jemenė yra dar daugiau, daugiau negu dramatiška, tuo tarpu, kai tai yra šalis, kuri gali suvaidinti visame regione labai svaibu, svarbu vaidmenį. Tokios šalis kaip Jemenas šiandieną sutelkia savyje visą spaudimą, e, kurį galima pamatyti arabų pusiasalyje. Visos tos šalis gali prarasti savo strateginę pusiausvyrą, ir dėl to svarbaus vaidmens, kurie atlieka šios šalys pasaulyje, gali būti įtakos visiems artimiesiems rytams, o gal dar ir toliau. E, Saudo Arabija e, remia tarptautinė e, bendruomenė, devynios arabų šalės taip pat priešinasi, kad būtų engiama ši šalis Iranas Islamo Respublika irgi remia. Aš norėčiau ambasadoriui pasakyti šalia to sudėtingo ir įdomaus pristatymo, kad e, reikia tam tikrų sprendimų, bet kokius tuos sprendimus galima pasirinkti. Aš matau, kad gerų ketinimų yra. E, nors prieš keletą savaičių buvo e, tam tikrų E, dalykų, kurie buvo išreikšti pačios šalies. Ar gali kilti rizika, kad Jemeno šiaurė ir Jemeno pietus grįš į pradinę padėtį? E, mes žinojome tą situaciją jau keletą dešimtmečių, ji buvo išaldyta tiesiog. Kitas klausimas, kurį norėjau užduoti, šalia tos e, humanitarnios veiklos, kuri tikrai yra būtina, nors kita vertus labai sunku ją įgyvendinti. Uh, E, ką, galima, ką gali ES padaryti realiai. Ir ar jūsų akimis ES iš tikrųjų turi kažkokios tai reikšmės, kažkokios svorio. Kai aš buvau Jemene, tai susidariau tokį įspūdį, kad žmonėms ES yra kažkokia labai neaiški, o galbūt net ir svetima savoka. E, tai e, dabar tam reikėtų, kad, e, reikėtų, kad Europos Sąjunga turėtų kažkokį tai didesnį svorį, nes jinai iš tikrųjų neturi tokio svorio, kokį turėtų e, gyventojų akise. Ačiū. Dabar ponas Kan. Uh, thank you. Uh, can I also thank the ambassador for the feedback that's Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti ambasadoriai už pateiktą informaciją šiandien. Na, be jokios abejonės, karinio sprendimo problemai nėra. Čia gali konfliktas išplisti į apskaitai visus artimuosius rytus. Tiksliau, vid, visą regioną. Taigi dabar e, kelias, kurio eina Jemenas, yra labai pavojingas. Jemenas turi svarbu vaidmenį čia e, atlikti. Iranas, Turkija, Pakistanas turi teigiamų pokyčių šį procesą įnešti. <clears throat> Mes e, pageidaujame išvengti komplikacijų. Iš istorijos matėme, kad Huti žaidžia dviem frontais - politinius žaidimus ir karinius žaidimus jie žaidžia. Jie turi suprasti, kad karinės dalies privalo atsisakyti ir visas pastangas dėti tik tai politinėje srityje. ES turi atlikti teigiamesnį vaidmenį ir užtikrinti, kad e, jungtinėse tautose konsensusas susidarytų. Taigi, Huti e, gentis turi būti demilitarizuota, reikia embargą ginklų taikyti Jemenui. Pono Hadi, prezidento Hadi vyriausybė turi grįžti prie darbo, nes ne, negalima dabar susitaikyti su tuo, kad jėga būtų nuversta vyriausybė. Labai svarbu yra užmėgsti politinį dialogą tarp e, pietinės ir šiaurinės šalies dalies. Na, po šio konflikto dar taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip e, padėti Jemenui atsigauti. Pane Lochbiller paprašė žodžio, prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ambasadoriai už jos informaciją. Parlamento delegacija 2011 metais vyko į Jemeną, kai prasidėjo nacionalinis dialogas, tačiau šitas dialogas nebuvo pakankamai stabilus, kadangi Huti e, e, šalininkai nebuvo įtraukti į šį dialogą, O dabar vėl reikia atkurti valstybės institucijas. Jūs apie tai kalbėjote, tačiau norėčiau, kad jūs paaiškintumėte. Jeigu vis dėlto prasidėtų taikos darybos, tai koks būtų ES vaidmuo atkuriant valstybės institucijas, teikiant būtiniausias paslaugas gyventojams. Saudo, Saudo Arabija ar ji prisima atsakomybę už tai, kad Jemenas kaip valstybė nesužlugtų ir stengiasi dėti pastangas, kad Jemenas sudarytų vyriausybę, kuri sugebėtų vadovauti šaliai. Now I would like to give the floor to Mr. Epitiedejas. Žodis ponui Epitiedejas, kuris taip pat žodį paprašė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paremti tą poziciją, pagal kurią ES neturi būti pozicija vienašališka. Mes turime būti nešališki, neturime palaikyti nei vienos šalies. Neturime vienašališkai įsikišti. Turime pasimokyti, pavyzdžiui, iš Ukrainos situacijos. Turime vengti prisijungti prie vienos ar kitos stovyklos, nes kitų atveju tiesiog tapsime problemos dalimi, o ne sprendimu jos. Pirmininkas, ačiū. Ponas Hovitas, dabar jums žodis dar. So my best wishes to the ambassador and um, uh, she cooperated in a very successful visit. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ambasadoriai už atvykimą susitikti. Būtent jos dėka žmogaus teisų <coughs> pakomitetičio e, e, vizitas vietoje labai sklandžiai praėjo praėjusios kadencijos metu. Ji labai atidžiai seka įvykius Jemene. Situacija labai delikati jau tuo met buvo, kai mes lankėmės Jemene, na, o dabar ji dar sudėtingesnė yra. Aš nežinau, ar atsakysite į klausimus visus, bet štai ką dabar norėčiau pasakyti. Pamenu, kad plenarinės sesijos metu baronienė Ashton yra pasakiusi, kad ES parengs strategiją. Tačiau čia, manau, reikėtų šiek tiek kuklesnės pozicijos laikytis. Reikėtų pasižiūrėti, kodėl mums nepasisekė, kiek ta nesėkmė kokiose sritise e, buvo e, svarbi. Mes sustikome su jungtinių tautų atstovu atsakingu už kovą su terorizmu ir jis sakė, kad reikia vengti, kad šalis nepasiektų to etapo, nes paskui jau veikti bus per vėlu. Taigi, ar negalėtume dabar pasimokyti iš Jemeno, pasižiūrėti, kodėl mūsų strategija Jemene nesuveikė? Nežinau, ar su manimi sutiksite, tačiau man atrodo, kad Buvo numatyta tai, kas reikalinga Jemenui, buvo kalbama apie perinamą laikotarpį, apie arabų pavasarį, tačiau nebuvo nueita iki galo. Vietos institucijos neturėjo tinkamų gebėjimų tam, kad tas pereimas būtų tinkamai įgyvendintas. Na, galbūt ir mūsų paramos čia trūko. Jeigu e, teisingas toks vertinimas, tai ko gero mes turime pasimokyti iš tokių nesėkmių iš, ir atitinkamai pakoreguoti savo elgesį trečiųjų šalių atžvilgių. Na, be jokios abejonės reikia pasižiūrėti, kas vyksta jungtinėse tautose, tačiau man atrodo, kad čia vyksta tam tikras karas pagal įgaliojimą, kurį e, vykdo Iranas ir manau, kad būtent į tai reikėtų atsižvelgti. Pirmininkas, Ačiū už klausimus, dabar prašom, gal galėtumėte atsakyti. Dėkoju už klausimus. Aš matau, kad tikrai labai atidžiai stebite įvykius Jemene. Aš norėčiau padėkoti nuo paskutinio pasisakymo. Taip, aš taip pat manau, kad reikėtų mums pasimokyti iš to, kas vyksta. Mes turime tokį globalų požiūrį šalis donorės e, daug e, pažadų yra, e, švaistėsi pažadais, tačiau čia reikėtų šiek tiek gal klesnės pozicijos laikytis. Jemenas 2000, Jemenas prisimė įsipareigojimų tam tikrų ir 2011 metais metais politinės jėgos priėmė tam tikrų įsipareigojimų, tačiau dabar atrodo, kad vėl yra atsidurta ant bedugnės krašto. Na, be jokios abejonės buvo priartėta prie perinamojo laikotarpio, tačiau labai lietai. Piliečiai laukia konkrečių rezultatų ir galiausiai neteko kantrybės. Nacionalinės vienybės vadinamoji vyriausybė tuo metu buvo formuojama vyriausybė nieko realiai nepadarė tam, kad piliečiai labiau pasitikėtų vyriausybę. Taip pat dar reikėtų pridurti, kad ištisi dešimtmečiai, gal net amžiai karinių konfliktų paliko e, giliai įsirėžusių pasiekmių Jemene. Tai be jokios abejonės nepadėjo išspręsti problemos. Be to, kitas dalykas, e, E, prezidentas turėjo tikrai gerų ketinimų, jis buvo pasirengęs e, pokyčiams, labai teigiamai nusiteikęs. Tačiau jam nepavyko, todėl kad e, jėgos atitinkamos politinės bandė jam kliudyti. Jis neturėjo pakankamai paramos, vidinės paramos. Na, o kas dėl tartautinės paramos, tai mes neturime reikalingų mechanizmų tam, kad galima būtų imtis greičiau veiksmų, tam, kad galima būtų padėti kaip manoma greičiau tai šaliai, kurios institucijos nesugeba tinkamai veikti e, užtikrinti skaidrumą ir kovos su korupcija. Jemenas yra viena iš labiausiai korumpuotų valstybių. Štai pavyzdžiui, kad ir biudžeto institucijas čia galima paminėti. Labai sudėtinga yra lėšas pervesti e, greitai, tai yra, kad tos lėšos greitai pasiektų adresatą tokioje situacijoje. Jūs taip pat paminėjote kitą labai svarbų klausimą. Tai yra ES gebėjimas e, veikti. Buvo kalbėta apie Hutį, apie jų dalyvavimą nacionalinėme dialoge arba nedalyvavimą. Tačiau man atrodo, kad jie dalyvavo, kaip kad jau ir sakiau, jie tai uh, padarė tikrai veiksmingai. Daug kas mane, kad Huti yra konstruktyvi jėga. Jemeno piliečiai taip pat mano, kad Huti yra visuomenės dalis ir tai yra e, viena iš e, esminių netgi visuomenės dalių ta Huti politinė jėga. Manau, kad ES gali svarbu vaidmenį prisijimti čia. E, vasario mėnesį buvo imtas analizuoti konfliktas, mes bandėme analitinę prasme panagrinėti, kokiegi yra politiniai subjektai, politiniai veikėjai konflikto. Ir galiausiai supratome, kad ES neutralumas labai svarbus čia. DG10 e, grupėje jau buvo taip e, nuspręsta, tai yra 12 ambasadorių grupėje tai buvo nuspręsta. Taigi ir Europos Sąjunga, ir Persijos įlanko šalis, ir tam tikros šalis tokios kaip Japonija, pavyzdžiui, e, kartu yra išreiškusios paramą Jemenui. Jungtinės tautos taipogi tai yra padariusios. Taigi labai svarbu yra įtraukti į procesą e, kuo daugiau šalių, ypatingai tas šalis, kurioms neprimtana buvo Persijos įlankos e, šalių tarybos e, iniciatyva. Taigi, kaip ir sakiau, reikia įtraukti visus suinteresuotus subjektus yra ES misija veikianti vietoje, ES valstybių misijos veikia vietoje. Mes intensyviai bendradarbiaujame su Huti politinė jėga, nes jie neturi patirties ir jie labai daug klaidų padarė. Šiuo metu reikėtų pasižiūrėti, koks yra Irano vaidmuo. Ar tai yra karas pagal įgaliojimą ar ne. Na, ilgą laiką Jemene Iranas neturėjo svarbaus e, vaidmens. Tai yra iraniečiai e, į Jemeną nevykdavo. E, Jemen, Jemeno piliečiai daugiau vykdavo į Iraną. Tačiau dabar pastaruoju metu matome, kad Irano e, vaidmuo čia sustiprėjo. Irano retorika pastarosiamis dienomis smarkiai pasikeitė. Ir tai mus neramina, nes ko gero tai neprisidės prie konflikto sprendimo. Turiu tik tai pasakyti, kad Jemenas, kaip kad tam pritars mūsų e, partneriai, vieni iš svarbiausių partnerių beje, kaip, ir, kaip kad ir sakiau, Jemenas mano, kad tai yra nacionalinė vidaus problema, kuri turi būti išspręsta ją traktuojant kaip nacionalinę problemą. Saudo Arabija, nepaisant geopolitinio konteksto, mano, kad e, tiksliau atsižvelgdama į geopolitinį e, kontekstą, mano, mano, kad Irano įsitraukimas čia yra grėsmingas faktorius. Mes e, jau girdėjome gana um, grėsmingų pasisakymų, ekspansionistinių pasisakymų, be jokios abejonės tai prie konflikto sprendimo neprisideda. Be to, kas dėl dar Irano, tai yra du kariniai laivai, kurie yra netoli Jemeno vandenų ir tiesiog ten stovi. Kol kas bent jau netrodo, kad jie būtų pasiruošę imtis veiksmų. Taip pat norėčiau padėkoti dar už tai, kad priminėte, koks e, yra didelis e, dramatiškas potencialas šio konflikto. Šis konfliktas gali prisidėti prie religijų, religinių konfliktų regione. Iki šiol bent jau Jemene e, to nebuvo, nes kaip ir sakiau, šijitai ir sunitai e, kartu gyvena Jemene Gaidi yra šeitų konfesija, jie dar viduramžiais yra atvykę į Jemeno teritoriją ir iki šiol bent jau niekada nebuvo problemų. Jie e, kartu vaikšto į mečetes, e, vedybos yra tarp skirtingų bendruomenių narių sudaromos. Tačiau čia reikėtų padaryti tam tikrą skirtumą, nes Huti grupė yra labai e, stipriai veikianti vietos lygmenių. Ir štai dabar, pavyzdžiui, Huti e, yra linkę palaikyti Iraną, jo veiksmus. Kaip ir sakiau, labai svarbu yra palaikyti tradicinės Jemeno struktūras, tačiau tam reikia e, sugrįžti prie stabilesnės situacijos, reikia e, dialogą užmėgsti, reikia, kad situacija taptų stabili, stabilia. Taip pat tarptautinė bendruomenė turi numatyti tam tikrų mechanizmų, kad institucijos atsigautų greičiau negu kad manoma. Po šio ilgo e, neramumų laikotarpio valdant prezidentui Sala, tiksliau po jo valdymo laikotarpio. Daug kas kalbėjo apie stabilumą jo valdymo laikotarpį, tačiau dabar bent jau pradedama suprasti, kad labai relatyvus buvo tas stabilumas. Dabar kitas dar dalykas - huti nuginklavimas. Be jokios abejonės niekam net nekils abejonių dėl to, kad svarbu yra nuginkluoti Huti e, ir tai yra nacionalinio susitaikymo proceso viena iš pagrindinių e, aspektų. Tai yra viena iš labiausiai ginkluotų e, grupuočių pasaulyje. Aš nežinau, kas tuos skaičius E, pateikę, tačiau žinau, kad yra 5 milijonai gyventojų, 60 milijonų ginklų ir turi, reikia dar nepamiršti, kad daugiau nei 60 procentų e, gyventojų šioje šalyje yra jaunesni nei 35 metai. Na, be jokios abejonės e, valstybė turi imtis svarbesnio vaidmens 40 milijonų eurų buvo skirta vidaus reikalų ministerijai ir policijos pajėgoms teisminiai sistemai paremti. Tačiau bent jau kol kas e, ta parama buvo sustabdyta dėl nesenų įvykių, tačiau mes esame pasirengę tos pinigus pervesti. E, dėkoju. Na, o dabar pereisime prie klausimo dėl Tuniso. Delegacijos pirmininko Panceri vadovaujama misija įvyko maždaug prieš savaitę. E, labai svarbu buvo, kad Tai nutiko būtent tuo metu po teroristų išpolių muziejuje. Taigi, jūs dabar jau minėjote kovą su terorizmu, e, bendradarbiavimas e, prekybos, mobilumo e, ir kaiminystės politikos srityse. Taigi dabar žodis kolegai Panceri, galbūt galėtumėte patikslinti, e, pasakyti mums tiksliau, kokie pagrindiniai signalai buvo gauti e, Tunise. Ačiū pirmininkė, kaip jūs priminėte, mes vykdėme šį vizitą, labai daug susitikome su pilietinės visuomenės atstovai, su pagrindinėmis partijomis su vyriausybės atstovais, su parlamento atstovais, visą tai buvo be galo svarbu, nes tai atvėrė naują ryšių su Tuniso parlamentu etapą, kuris buvo išrinktas visai neseniai. Jūs prisimenate, kad šis vizitas tikrai yra teigiamas, jis vyko E, vos po kelių dienų nuo e, pasikesinimo viskas, kas susijęs su kova su terorizmu, buvo minėta ne vieną kartą, kai vyko mūsų susitikimai. Ir visi puikiai supranta, kad e, terorizmas politinė prasme ir ekonominė bei turistinė prasme turi labai neigiamų pasiekmių. Mes labai daug diskutavome su delegacijų vadovais. Buvo konstatuota, kad e, iš tikrųjų gatvės tuščios e, Tunise ir kad dėrėtis reikia labai greitai. Buvo pastebėta, kad e, demokratiniam perėjimui tikrai yra e, labai palankiai nusiteikę ir jie prašo ekonominės bei finansinės programos. E, pagarbos. Ta norėčiau pabrėžti, kadangi visą tai išryškėjo mūsų susitikimų su parlamentarais bei su kitais asmenimis metu. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, teigiama pusė yra ta, kad e, viskas yra daroma ES labui. Iš tiesų reikia pagalvoti, kaip padaryti taip, kad mūsų e, veiksmai susilauktų sėkmės ir tik sėkmės, nes nepasisekimas šiuo atveju nėra įmanomas mes negalime savo to leisti. Regionas yra be galo sunkus, kaiminystė yra Libija, kuri kelia labai nemažai problemų ir jūs, pirmininkė, prisimenate, kad mūsų susitikimuose su e, Libijais buvo bendra, bendras pareiškimas, e, kuris siejosi būtent su tuo mums visiems rūpimu klausimu, su terorizmu. E, buvo keliamas klausimas, kokios reikėtų bendros globalios strategijos kovai su terorizmu, nes klausimo vien tik tai užsiimant saugumo politiką išspręsti negalima, nes yra tam tikra ir regiono specifika, reikalinga atlikti ekonominės bei socialinės reformas visame Tunise, visoje šalyje tos reformos reikalingos. Ir mes manome, kad tikrai labai reikia dėrėtis dėl laisvos priekybos. E, reikia su parlamentu, tiek su Tuniso, tiek su kitais parlamentais palaikyti glaudžius santykius, taip pat e, su pilietinė visuomenė. Labai nepakankamai dėmesio buvo skiriama partnerystiai dėl mobilumo. Manau, kad tai yra klausimas svarbus visam viduržėmio jūros regionui. Reikia tikrai naujos kažkokios politikos, E, susijusios su vizomis. Mums susidarė toks įspūdis ir tą atspindėjome bendroje delegacijoje, o būtent, kad e, kad skola būtų e, konvertuota ir kad būtų daugiau kalbama apie kitas investicijas. Mes buvome Tunise, jau tuo metu e, Tuniso prezidentas buvo Prancūzijoje. Tai dabar ta skola konvertuota kitais, kitomis investicijomis. Labai svarbu yra e, kaiminystės politika. Dabar ji yra peržiūrima, tačiau tai yra tikrai puikiai proga peržiūrėti strategijai E, vystant partnerystę su Tunisu, o Tunisas turi tapti mūsų privilegijuotų partnerių. Taip pat yra labai svarbus parlamentinė svarbi labai dimensija, svarbus ryšys su mūsų komitetu. Mes susitarėme, kad Tunise bus e, kuriamas specialus komitetas, kuris vystys su mumis partnerystę ir kad tas komitetas palaikys ES ir Tuniso santykius. Taigi vizitas tikrai buvo labai teigiamas. Dabar mūsų užduotis yra pereiti nuo žodžių prie, dai, prie darbų. Kontinuto, direi. E. Dėkui, ponė Fanzanim. Taip iš tiesų labai turiningas vizitas. Pone Arijo Mary, prašau. Labai ačiū pirmininkė. Aš manau, kad ponas Panseri tikrai teisus, pabrėždamas santykius mūsų su Tunisu, nes Tunisas yra pats europietiškiausias kraštas tame regione, nes vyksta ir priekybė, ir priekyboje, ir atvyksta, tunisiečiai atvyksta į labai nemažai ES šalių. Aš manau, kad ekonominės terorizmo pasiekmes yra tikrai labai neigiamos Tunise, nes turi, Tunisas e, didelę savo pajamų dalį gauna būtent iš turisto. Todėl reikėtų e, kažkokių konkretesnių veiksmų iš Europos pusės. Aš labai puikiai prisimenu e, vykusi užsienio reikalų ministrų susitikimą, Europos užsienio reikalų ministrų susitikimą 2011 e, metų vasarį, aš tuo met gavau e, leidimą gauti paramai turizmui remti, turizmo, e, turizmui remti Tunise. Manau, kad e, viskas, kiek žinau, viskas buvo pakartota daug kartų, tačiau nemanau, kad e, atitinkiami kreditai buvo išmokėti. Aš, išmokėti. aš manau, kad tai yra viena iš spragų ir viena iš tokių vietų, kur ES gali prarasti patikimumo įvaizdį. Tikrai e, nėra jau e, galutinai aišku ir galutinai garantuota, kad jeigu kažkas susitarta, tai tie žodžiai pavirs veiksmais. Ar e, jūs minėjote šį klausimą savo kelionės metu ir ar jūs turėjote kokios nors informacijos apie tai, ką Europa realiai skyrė E, Tunisai, Tunisui nuo to, kai 2011 metais įvyko revoliucija. Dabar ponas Govitas, prašom. Norėčiau pasakyti, kad aš taip pat lankiausi Tunise, ne kaip parlamento delegacijos atstovas, bet tuo pačiu metu. Kaip reikėtų spręsti Libijos e, reaktyvavimo problemam. Aš manyčiau, kad apskritai, jeigu būtų didesnė, aktyvesnė veikla vykdoma prie sienų, tai tuomet būtų galima išvengti naujų konfliktų. Taigi, tiesiog norėjau pasakyti, kad reikėtų uh, atsižvelgti ir į tai, kas vyksta Libijoje. Uh... Ačiū kolegoje Hovit. Dabar ponė Veržijat, kuri taip pat dalyvavo šioje misijoje Tunise. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad kalbate prancūziškai taipogi. Man labai svarbi mano kalba, aš ją ginu visada ir ne tam tik tai, kad būtų čia konkurencija su anglų kalba. Aš manau, kad kiekvienas turi teisę kalbėti savo kalbą, labai gaila, bet šią prasme regresuojame parlamente. Taip, praeitą savaitę buvau misijoje, visiškai pritariu tam, ką sakė kolega Panzari. Aš manau, kad ši misija tikrai labai trumpa buvo, tik tai dvi paras buvome vietoje, bet nepaisant to labai intensyvi ji buvo. labai e, naudingi kontaktai užsimesgė vietoje ir galiu tik tai pritarti praktiškai viskam, ką sakė ponas e, Panzeri. Na, jeigu sakysiu, kad daugmaž pritariu ponai Panzeri, tai gal jam nepatiks, pasakysiu, kad beveik viskam pritariu. Tik tai noriu štai čia ką pridurti. E, paskutinį pusdienį susitikome su generaliniu sekretoriumi UGTD paklausti e, tie, kas domisi Tunisu, žino, koks, kes, koks kes svarbi yra UGTT e, siekiant e, išjudinti konstitucinius procesus. Taigi generalinis sekretorius didelį dėmesį kreipė Tuniso skolos klausimui. Manau, kad į šį klausimą reikėtų pasižiūrėti labai rimtai, nes Manau, kad e, tikrai ES e, netinkamai atrėmė Tuniso iššūkį, lyginant su tuo, koks, kokia svarbi ji yra Tunise ir regione. Na ir dabar leisiu savo gana drąsų tokį palyginimą, e, kuris galbūt nepatiks kai kuriems. Aš matau, kokios didžiulės lėšos yra skiriamos, kokia parama yra skiriama Ukrainai ir matau, kiek mažai skiriama Tunisui. Tuniso e, poreikiai beje e, net ir mažesni yra. Ir Tunise vyksta demokratiniai procesai, o štai tarkime Ukrainoje dėl jų galime tikrai abejoti, juolab dėl to, kad korupcija e, ten paplitusi plačiai. Dabar dėl uh, E, laisvos prekybos susitarimą. Tuniso parlamentarai daug būkštavimų turi dėl šio proceso, taigi mes turime sugebėti jiems atsakymus į klausimus pateikti. Aš taip pat ir Libe komitete dirbu ir mobilumo klausimais dirbu, todėl norėčiau pritarti kolegai Panzerį dėl to, ką jis sakė šiuo klausimu. Nu, taigi dabar kas dėl simbolių, dėl ženklų, kągi turime perduoti Tunisui. Šis, ši mobilumo partnerystė turi būti reali mobilumo partnerystė, o ne vienašališka. Bent jau kol kas ji yra visiškai vienašališka, viena kryptimi einanti, nes bent jau kol kas Tunisie, Tuniso žmonės nelabai mato iš to naudos. Na, nu, dabar dėl skolos klausimo norėčiau kai ką pataisyti. E, dėl to, kad ne visiškai šio klausimu sutikčiau su ponu Panzari. Dėl Prancūzijos įnašo. Prancūzija yra viena iš didžiausių Tuniso kreditorių. Jie tiek pat kreditų teikia, kiek ir E, Afrikos e, e, bankas, kaip ir Tartautinis valiutos fondas, kaip ir kitos institucijos. Prancūzija maždaug 13 procentų ir skolina Tunisui. Na ir dabar 60 milijonų, kuriuos pažadėjo prezidentas Olando vizito metu, yra tik tai lašas jūroje. Ir beje, Tai yra tik tai 2013 e, metų e, pažadų tasa. Beje, Vokietija tiek pat prisidėjo, kiek kad Prancūzija pažadėjo. Belgija 10 e, iš 13 milijonų konvertavo. Italija netgi paskelbė, kad e, anuliuos e, tam tikrą skolos dalį. Taigi aš manau, kad čia galima pasiremti tuo pavyzdžiu. Na ir dabar dėl to, ką sakė kolega Hovitas, aš ankstesnės misijos metu, e, rinkiminės misijos metu, Ubane, Ubano misijos metu, mes kalbėjome ir Libijos atveju sakėme, kad kol nėra valstybės, valstybinių institucijų, tai to mes negalėsime dirbti šioje šalyje. Ir manau, kad čia taipogi gali, galima pritaikyti, pritaikyti tą patį principą, nes Libijos situacija labai didelio poveikio turi ir Tunisui. Pirmininkas, ačiū ponė Veržė už jūsų pasisakymą. Na, o dabar trečias delegacijos narys, ponas Kasteltado, prašom. Kastaldo. Deja, negirdėjau pono Panzerį pranešimo, tačiau noriu patikinti, kad e, faktiškai visi mm, delegacijos nariai masto vienodai. Aš čia ypatingai turiu galvoje ponios ir žia pasisakymą, kuri kalbėjo prieš mane. Aš manau, kad pirmiausia reikėtų sukurti teisinius instrumentus, kad darbas vyktų rimtai, giliai, e, rimtai ir giliai, e, vystant mūsų partnerystę su Tunisu. Aš manau, kad e, būtent tokio instrumento reikia dabar. Toliau skolos klausimas. Manau, kad ne tik valstybės narės, bet ir visa ES suvoks, kad Europos strategija tikrai išeina už e, šalies dydžio ir už jo žmonių skaičiaus ribų. Aš kalbėjau apie tai, anksčiau dar kalbėjau, kad e, Libijos e, klausimas buvo labai daug kartų keltas, E, Tunisas ir e, Libija, e, Tunisas turi tapti Libijai labai svarbių partnerių, ieškant politinio sprendimo, ieškant kompromiso ir mėginant įtraukti pačius nuosaikiausius libius, kurie būtų pasirengę kurti demokratišką vyriausybę ir demokratiją apskritai šalyje, kad galėtumėm turėti savo pašnekovus toje šalyje, nes jeigu tokių neturėsime, tai tikrai nebeįmanoma tokių misijų bus renkti. E, mes kalbėjome apie pasikeitimą nuomonėmis su tais, kurie atsakingi už situaciją, už tai atsakingi. E, jie sakė, kad tikrai yra e, stebima geros valios apraiška iš politikų pusės, tačiau tie politikai neturi reikiamų savo įkvėpėjų politikos rytyje, kadangi viskas yra patikėta gentims Aš tikiuosi, kad tai, kas sakė kolegos iš Libijos, yra tiesa. E, labai būtų gerai, kad ES suprastų, jog Libija yra tokia pat svarbi kaip ir Ukraina. Afrikai labai svarbu, kad būtų e, patikslinta, jog mes norime laisvos priekybos susitarimo, kuris būtų naudingas tiek vienai, tiek kitai pusiai ir nereikia, kad mūsų pašnekovai susidarytų tokį e, įspūdį, jog e, tik ES ieško savo naudos, bet interesai, e, Tuniso interesai paliekami nuo šalyje. Mums reikalingas tikras bendradarbiavimas ir manau, kad mišraus komiteto darbai tikrai galėtų e, labiau visas detalės išspręsti. Pirmininkas, dėkoju ponui Kastaldo. Dabar pas, ponas Galer. Ačiū. Norėčiau patikslinti Aš buvau Europos parlamento delegacijos vadovas, o 2011 metais buvau stebėtojo statusu. Man šitą temą rūpė ir toliau. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie vyko su delegacija. Po to, kai buvo atliktas teroro išpolis, išpolis labai svarbu buvo nuvykti į vietą ir toliau parodyti ypatingą dėmesį Tunisui. Aš nekartosiu tų aspektų, kurie jau buvo paminėti, sutinku su kolegų išsakytomis nuomonėmis, norėčiau tik tai paklausti apie vidaus saugumą ir apie potencialų bendradarbiavimą su Europolu. Iš Tuniso teko girdėti, kad bent jau milijonas pabėgėlių iš Libijos yra Tunise, o tai reiškia ir finansinį e, spaudimą ir taip pat e, grėsmę vidaus saugumui. Todėl norėčiau paklausti ar Tuniso atstovai minėdami šią e, problemą paprašė kokios nors konkrečios pagalbos. Dėl Europolo. Europolas turi informaciją apie teroristinių organizacijų veikiančių Europoje struktūras, bet ir apie jų ryšius su e, Šiaurės Afrika. Ir todėl Norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors priežasčių teikti paramą tokioje srityje, šioje srityje, remiantis tais duomenimis, kuriuos Europa turi. Ir ar yra galimybių Tunisui kaip nors keisti su savo turima informacija, su mumis, turiuomenį Europolą. Bet to, tos investicijos, kurios nukreipiamos į Tunisą, jau dabar arba kurios yra atliktos anksčiau, iš, bus išsaugotos, ar šitos investicijos nebus nukreiptos link kitų šalių, kaip į tai žvelgia mūsų delegacijos atstovai, ambasadoriai, kaip jie galvoja užtikrinti šitų investicijų išlikimą Tunise. Be to ES vykdo ir ketina įgyvendinti tolesnius ekonominius projektus ir todėl reikėtų susijęti tą investicijų apsaugos klausimą su dabartinėmis ir būsimomis investicijomis, tiesiog patikinant, kad ES e, rengėsi imtis papildomų žingsnių, norėdama apginti investicijas. E, Dėkuoju kolegai Galer. Ar kolega Pancerė norėtų atsakyti į šitos klausimus, kurie buvo išsakyti? Penso questo che, eh, rispondendo un po' alle sollecitazioni dei, dei, dei... Aš manau, štai ką, tikiuosi, kad atsakysiu į kolegų klausimus. Uh, Aš manau, kad e, reikėtų dabar jau su šia šalimi dirbti, pereiti iš tiesų nuo žodžių prie darbų. Mums reikalingi konkretūs veiksmai, e, kadangi tai apspręs mūsų patikimumą jų akise. 17 kovo buvo kalbama apie finansinės investicijas Tačiau ir buvo priimti tam tikri įsipareigojimai, tačiau jie nebuvo vykdomi. Tikrai nebuvome aukštumoje susidorodami su šią situaciją. Iš mūsų yra prašoma paramos tiek ekonominės, tiek, tiek finansinės kad reik, mūsų prašoma kurti projektus ir tuos projektus įgyvendinti. Juk regione susidurėme su labai sudėtinga situacija, todėl labai svarbu, kad kurtume tokius projektus, kuriuos galėtume įgyvendinti ir kad juos apskritai įgyvendintume. Ten dar buvo kalbama apie tai, kad šaliai bus sunku įsijungti į ES struktūrinių fondų sistemą, tačiau mes juk iš savo pusės turime kurti investicijų por, e, projektus ir tie projektai turi būti tikrai rimti. Tie projektai turėtų. E, leisti spręsti įmonių klausimus Mes turime palengvinti jų e, socialinius aspektus, e, kadangi tai tikrai padės įspręsti nemažai klausimų susijusių su terorizmu. Ir galbūt e, skirti didesnį dėmesį migracijai. Toliau sienio, pasienio klausimai. Aš nepastebėjau, kad būtų daug keliama tokio pobūdžio klausimų. E, Libija yra komplikuota kaiminė, tačiau e, iš e, mūsų pašnekovų pusės noro bendradarbiauti šiuo klausimu pareikšta nebuvo, nes jie patys pageidauja tvarkyti su šia sudėtinga situacija. Kiek supratau, visada įmanoma infiltravimo galimybė. Tačiau dviems milijonams libių rūpi ne tai, jiems rūpi labiausiai gyvenami, e, gyvenamas e, plotas vakaruose, ten, kur buvo įvykdytas pasikesinimas. Taigi reikėtų nuraminti gyventojus, mes tą puikiai suprantame ir mes galėtume kažkaip prisidėti prie to jų nuraminimo. Sakau tą jums, ponė pirmininkė, kad perduotumėte ponui Elmarui Brokui, Nes e, Tuniso klausimą tikrai reikia kelti darbo tvarkėje. Būtent tai turėtų įsipareigoti mūsų komitetas, lygiai kaip ir Ukrainos atveju. Sakiau ir dar kartą pakartoju. Valstybė nedidelė, bet jeigu mums pavyks pastatyti jį į demokratinės vėžės, tai tikrai bus uh, nauda didžiulė visiems. Aš norėčiau, kad iš parlamento pusės ta linkme eitų didesni ir rimtesni įsipareigojimai. Dėkoju už pasiūlymą, taip pat norėčiau padėkoti už jūsų išsakytą poziciją. Iš tiesų buvo labai aišku, kaip jūs pasisakėte dėl demokratinio perėjimo šioje šalyje. Su broku pakalbėsiu ir tada pasižiūrėsime, kada patogiausia ir geriausia būtų renkti atitinkamas diskusijas. Dabar norėčiau baigti nagrinėti šį e, darbo tvarkės klausimą. Pereiname prie 13 klausimo darbo tvarkėje. Tai yra informacija dėl susitikimo tarp ES ir Juotkalnyjos. Podkoricoje vyko šis susitikimas nuo 7 iki 9 balandžio. Juotkalnyje yra labiausiai išsivyščiusi E, plėtros šalių, jau uždaryta dešimt dėrybinių skyrių, delegacijos vadovė, ponė Darica Tot, yra mūsų tarpe. E, taip pat yra atvykę ir kiti kolegos, o būtent ponas Radoš, jis buvo, e, jie buvo Podgoricoje ir manau, kad mums tikrai būtų labai įdomu išgirsti, kokius pagrindinius klausimus kėlėte tų posėdžių metu ir kokius galima padaryti iš to išvadas. E, Jotkalnyjos e, prezidentas pirmininkavo tiems darbams, kurie buvo skirti iš delegacija iš Jotkalnyjos pusės. Ačiū norėčiau patikslinti. Dešimtasis SPC susitikimas įvyko Podgoricoje. Iš tikrųjų, tai yra puikiai vieta. Diskusijos buvo labai geros ir po intensyvių dėrybų mums pavyko susitarti. Tiesiog norėčiau padėkoti parlamento kolegoms, kolegai Vadoš, Rank, taip pat sekretoriato atstovams noriu padėkoti už jų darbą, taip pat vertėjams kurie nežino, kokia Juotkalnyje politinė situacija, pasakysiu, kad politinėje kontekste vyrauja socialdemokratų šeimos partijos ir e, nėra tokios didelės ideologinės takos skiros, tačiau vis dėlto yra pakankamai daug nesupra, nesusita, nesutarimų dėl specifinių projektų, dėl tai, kaip vertinti pažangos siekiant narystės ES ataskaitą. Šita valstybė ypatinga tuo vakarų Balkanuose, kad visuomenė labai plačiai remia siekį integruotis į ES. Tačiau vis dėlto reikėtų pasakyti, kad procesai yra politizuojami. Mm, tiesiog e, reikėtų pasidžiaugti, kad mes susitarėme dėl delega, de, deklaracijos, tačiau e, reikėtų paminėti svarbiausius dalykus, pavyzdžiui, 23, 24 darybiniai skyriai kuriuose kalbama apie teisės viršenybę ir kur konstatuojama, kad reikia kovoti su aukšto lygio korupcija, o tam reikalinga teisėkuros veikla, reikalingi įstatymai kovai su korupcija ir pinigų plovimu. Ir mes manome, kad apskritai labai svarbu kovoti su nusikalstamumu apskritai ir su korupcija, o tai reiškia, kad reikia stiprinti teismų sistemos gebėjimus. Ir buvo konstatuota, kad e, šita pažanga panašioje srityje nebuvo tokia akivaizdi arba bent jau formaliai sunkiai įrodoma. Taip pat rezoliucijoje mes konstatavome, kad norime daugiau pažangos konkrečiose srityse, kuriuose iškilo e, problemų dėl nepakankamų teisės aktų, pavyzdžiui, telekomo e, paslaugų srityje. Mes išvelgėme problemų, nurodėme į jas Bet to mes kalbėjome apie tai, kad reikėtų sukurti palankesnės sąlygas veikti žiniasklaidai ir taip pat um, sureguliuoti uh, žiniasklaidos apmokestinimo um, klausimus. Ir taip pat konstatavome, kad uh, vis dėlto šalyje yra apsunkinamos žiniasklaidos veiklos sąlygos. Dabar kai kurios žiniasklaidos priemonės veikia mm, sąlygomis, kurios nėra priimtinos, bet kita vertus yra tokių žiniasklaidos e, priemonių, kurios veikia prieš visuomenę, prieš visuomenės interesus. Kiti trys aspektai, kuriuos mes minėjome, tai yra pilietinės visuomenės e, įtraukimas į politinius procesus, įvairių visuomenės sluoksnių įtraukimas Taip pat kalbėjome apie problemas, su kuriomis susiduria įvairios šalies mažumų grupės, pavyzdžiui, nacionalinės mažumos, Romų e, bendruomenė. Susitikimo metu nurodė, su kokiamis problemomis susiduria bet to moterų problema įsitraukiant joms į darbo rinką yra aktuali, kadangi jos negali turėti teisės į socialinės išmokas, taip pat LGBT, LBTG klausimai, situacija taip pat galbūt nėra tokia aktuali lyginant su kitomis valstybėmis, tačiau į tai mes atkreipiame taip pat dėmesį ir e, reikėjo mm, pagalvoti, kaip spręsti žmonių su negale problemas šioje šalyje. Beveik 10 procentų žmonių neturi pajamų iš darbo veiklos. Pavyzdžiui, simboliška šiai e, valstybei, kalbant apie asmenys su negale, kad parlamente ne vienas nedirba e, turintis negalę, netgi fiziškai jie negalėtų patekti į parlamento patalpas, kadangi nėra e, sudarytos sąlygos. Yra suformuluotos rekomendacijos ekonomikos rytyje, yra kalbama apie tai, kad reikia skatinti toliau ekonomikas, bet taip pat ir tęsti dialogą tarp ekonomikos sektoriaus dalyvių, taip pat plėtoti turizmo paslaugas. Delegacijoje buvo įvairių sričių specialistų, todėl jie iškėlė įvairiausių klausimų. Modegro modelis, kurį šalis pasirinko siekdama narystės. Tai yra e, ypatinga dėmesį skiriant 23 ir 24, 24 skyriams, rodo, kad pagrindinis dėmesys yra skiriamas teisės aktų suderinimui ir pagal tuos skyrius po to bus derinami ir kiti tarybiniai skyriai. Galbūt 23-24 skyrius įgyvendant gali kilti ypatingų problemų, kadangi čia išiškėja įvairių sričių interesai. Vis dėlto manome, kad toks pasirinkimas padėjo paskatinti ekonomiką, sukurti pakankamai daug darbo vietų ir mm, buvo mm, sudarytos sąlygos atnaujinti veiklą toms įmonėms, kurios buvo paskelbtos bankrutavusioms. Tiesiog prasidėjo teisiniai procesai, kurie leido įmonėms E, paskelbti bankrotą, tačiau bankroto procedūrų metu e, daugybė žmonių negalėjo tęsti veiklos ir tai reiškia negavo pajamų iš darbinės veiklos. Taigi delegacijos nuvykstančios į e, Juotkalnyje konkrečių momentų ir konkrečiose srityse būdamos turėtų atkreipti dėmesį į būtent tą e, aspektą. Kai kalbame apie 23-24 skyrius, mes žinome, susijęme juos su kitomis ES teisės įgyties sritimis, pavyzdžiui, ekonomika, taip pat e, su aplinkos klausimais vizito metu mes nepastebėjome kokių esminių neįveikiamų kliučių ir tai, ką pastebėjome, mes užfiksavome deklaracijoje. Dėkoju kolegoms, kurie padėjo man dele, delegacijos viešnagės metu. Taigi, kolegau Tanok, jūs kolegės asmenyje matote pakankamai profesionalų asmenį. Aš pats e, po gegužės 7-osios tikiuosi nuvykti į Jotkalnyje. Iš tikrųjų, jūs paminėjote tuos pačius politinius klausimus, kuriuos aš paminėjau savo pranešime, didelių skirtumų tarp rezoliucijos ir tarp to, ką aš pasakiau savo parlamento uh, oficialiu jau tapusiu šiame pranešime sutampa. Aš pastebėjau, kad jūs nieko nepasakėte apie tai, ar susitikimuose su vyriausybės atstovais jūs iškėlėte didėjantį Rusijos vaidmenį arba įtakos siekimą turint omenyje, kad uh, tokios tendencijos pastebimos uh, Serbijoje, o tuo labiau, kad uh, e, Juotkalnyje pritarė ES sankcijams prieš Rusiją. Ar jūs ką nors aptarėte šiame kontekste? Kolega Radoš. Hvala lijepa. Ja želim potvrditi sve ovo što je spomenula gospođa. Norėčiau pritarti viskam, ką pasakė kolegė Dots. Žinoma, yra tam tikrų problemų ir sunkumų, yra tam tikrų prieštarų, kurios ryškios visuomenėje ir politikoje. Tačiau atrodo, kad vis dėlto šiai šaliai pavyko surasti kompromisą, kas e, dažnai būna sudėtinga kitose valstybėse. Socialdemokratai yra valdančioji politinė jėga, o žvelgiant iš opos perspektyvos, opozicija nėra konservatyvi politinė jėga. Opozicija referendumo metu pasisakė prieš Jotkalnyjos narystę Europos Sąjungoje. Tiesiog opozicija mm, pasisakė apskritai prieš šitą valstybę kaip tokią. Ir todėl siekti kompromiso yra sudėtinga. Tačiau deklaracija ir rekomendacijos yra vis dėlto kokybiški dokumentai, kadangi diskusijų metu buvo pirmiausia konstatuota, jog tie dokumentai yra atskiri ir jie nėra susijęti e, su parlamento mm, pranešimu. Tačiau kita vertus tai nėra visiškai logiška, kadangi ryšys tarp šių dokumentų yra ir turėtų būti išsaugojamas. Aš manyčiau, kad rezoliucijos ir deklaracijos e, įvardijo pačius svarbiausius politinius klausimus, kuriuos paminėjo ir ponė Dots. Nemanyčiau, kad reikėtų leisis į gilias diskusijas, tačiau vis dėlto reikėtų konstatuoti, kad ši šalis turi puikias ES narystės perspektyvas. Grįžtant prie Tano klausimo. ES narystė ir NATO narystė parama skiriasi. Ir dėl to aš pasiūliau visų Balkanų regiono valstybių e, norus integruotis reikėtų vertinti vertame Balkanų valstybių kontekste, turint omenyje ir Serbijos poziciją dėl referendumo rezultatų. 55 procentai gyventojų pritarė e, referendumo, 55 e, procentai turi pasisakyti už, kad referendumo rezultatai būtų paskelbti galiojimai, galiojančiais. Dėl parlamento komiteto parengto pranešimo ir dėl tų deklaracijų sąsajų. Aš pritariu, kad sąsajos turėtų būti, tačiau apskritai E, e, e, deklaracijos ir gairės yra savarankiškas dokumentas, kuris yra rengiamas kartu su, valis, su narystės siekiančia uh, valstybė. Ir mūsų rezoliucijų politinė žinia, žinoma, yra primama domen, kai išvadas rengia uh, komisija ir taryba. Pane Dots, ar norėtumėte atsakyti į klausimus, kuriuos kolegos iškėlė? Dėl e, diskusijos su Džukanovič ir dėl Rusijos vaidmens. Dėkoju, dėkoju už paminėtas problemas dėl e, referendumo ir dėl politinių sąrangos e, ir bendro konteksto. Iš tikrųjų, referendumo rezultatai buvo pakankamai e, slidus, tačiau vis dėlto reikėtų juos vertinti bendrame politinėme kontekste, tų politinių jėgų sandroje kai kalbame apie ES narystę, tai jai buvo pritarta e, pakankamai plačiai. Nors e, referendumo metu buvo laikomasi įvairių specifinių nuostatų. Žinoma, tam tikras susiskaidimas egzistuoja e, ir ypatingai e, atsargiai vertinamas narystės NATO klausimas. Parlamento rezoliucijoje, kurią parengė e, Tanok, mes paminėjome taip pat, mes paminėjome ir savo deklaracijoje, kad NATO narystai parama yra reiškiama ne taip entuziastingai kaip narystė Europos Sąjungoje. Dėl Tanok panešimo. Aš manau, jisai sutiks, kad skirtingi adresatai e, skaito ir e, naudoja tuos dokumentus savo reikmėms, pagal poreikius. Vienu atveju nurodo mūsų rekomendacijas, kitu atveju e, Tanako pranešimą, kad įrodytų, jog Jotkalnyje daro milžiniškas pastangas ir taip toliau, o kiti priešingai savo kokiai nors neigiamai nuomoniai patvirtinti pasinaudoja ir vienu ir kitu dokumentu. Taigi mes negalime patenkinti vienu metu visų. Dėl Rusijos vaidmens Pirmininkas pastebėjo, kad Juotkalnyje yra viena iš keleto regionų valstybių, kurios beveik šimtų procentų laikosi ES vykdomos politikos ir žinoma turi už tai sumokėti tam tikrą kainą. Mes turime tai pripažinti, ir Jotkalnyje reikia pagirti už tai, kad ji paremė ES poziciją. Tačiau galvojant, ar šita pozicija, kaip, buvo, kaip nors buvo e, e išnaudota, nustatant visuomenę prieš vyriausybę, Rusijos veiksmais arba Rusijai bandant daryti tam tikrą spaudimą, mes šito klausimo nekėlėme ir, ir mes nelabai e, aptarėme šitą klausimą, tačiau jeigu gautume tokios informacijos, kad buvo daromas kokios investicijos pastangos nukreipti kitą linkme vyriausybės politiką, tai būtų įdomu gauti tokias nuorodas. kolegė Mekvai dar netvyko, tai dabar dar galima pakalbėti apie narystės NATO e, aspiracijas. Vyriausybė akivaizdžiai e, formuluoja siekia e, įstoti į NATO Tačiau ES integracijos procesai jau prasidėjo. 23 ir 24 e, skyriai, darybiniai skyriai taip pat būtų pamatiniai, jeigu būtų pradėta e, pasirengimo NATO narystė procedūra. Taigi, kalbant konkrečiai apie NATO Aš kaip delegacijos vadovė manau, jog pirmiausia labai svarbu sutelkti į tuos teisėkūros klausimus, kurie leistų visuomeniai išsakyti teisiškai e, pagrįstą, teisiškai patvirtintą valią. Dėkojame ponė Dots. Baigėme šiuo, šį darbo tvarkės klausimą aptarinėti asociacijos sutarimo mm, su Juotkalnyje klausimą. Jūs iš tikrųjų paminėjote ir sudėtingą klausimą, kuris susijęs su tam tikrų paukščių rūšį išsaugojimo. Ar kolegė McAvey yra pakeliui, gal kas nors gali išsiaiškinti, kiek jos laukti. Ar kas nors iš kolegų buvo delegacijoje be delegacijos vadovės? Kol ponė Makovei atvyks, gal jūs galėtumėte mus trumpai informuoti apie susitikimą, kuris vyko Tiranoje? kovo 16-17 dienomis jame dalyvavo dar penki kolegos ir jų delegacijai vadovavo ponė Makovei. Apparently she's, uh, she's coming, coming. In, in one minute, so maybe okay. we give her first the floor and then you. Jinai ateina, atrodo, po minutės, jinai bus salėje ir sveiksime į žodį.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 Voilà, Madame McAvey has joined us uh, for our... Puiku, ponia McAvey prisijungė prie mūsų, taigi paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas yra aptarimas susitikimo Tiranoje, kuris įvyko kovo 16-17 dienomis. Taigi tikriausiai norėsite e, pasidalinti e, informaciją. Vakar buvo dėl Albanijos susitikimas, ponas Jakovič nebuvo labai patenktas, o taigi prašom žodis jums. Ką, galite pasakyti, kas nutiko vakar? Taigi vakar diskusijų dėl pasis, e, pranešimo dėl Albanijos metu ponas Jakovčiš, kuris yra delegacijos narys, pasakė, kad e, e, buvo tam tikrų keistų, e, neįpra, neįprastų nusikimo situacijų posėdžio metu, tai galbūt galėtumėte mums daugiau apie tai pasakyti. <clears throat> Atsakymas. Taip. E, misijų Albanijoje metu dėl Albanijos stabilizavimo ir asociacijos sustikimų tikrai buvo tam tikrų nutikimų. Iš aštuonių susitikimų tik tai e, trys rekomendacijos e, gali būti patvirtintos, taigi kitos penkios likusios negali būti patvirtintos. Na ir dar e, praeitais metais Strasbūrė buvo tikrai nelabai koks posėdis, buvo žmonės ateidavo, išeidavo, žiekdavo, nelabai supratau, kas ten vykdavo, kas ten vyko. Tačiau Mūsų vaidmuo yra dirbti kartu su jais ir įpratinti juos prie demokratijos, dėrybų, e, prie darbo kartu, nepaisant nesutarimų. Na, o dabar perinant prie praeito mėnesio misijos. Sėkmė gana ribota jo buvo, nes rekomendacijos negalėjo būti patvirtintas. Mes tik tai dviejų bendrapirmininkių e, pranešimus pranešimą patvirtiname EP, delegac... EPP, e Europos parlamento delegacijos ir Albanijos delegacijos pirmininko e, pranešimas buvo patvirtintas bendras socialdemokratų partija buvo kaip ir nuversta, išėjo iš valdžios, pastraukė iš valdžios praeitos kadencijos dar metu, taigi dabar situacija yra tokia, kokia yra. Pagrindiniai prioritetai kokie būtų. Teisingumas, kova su sukčiavimu, su korupcija, kova su pinigų plovimu, organizuotų nusikalstamumu. Taigi pagrindiniai buvo dalykai šitie. Dabar dėl politinio klimato. Jis yra labai įtemptas. dėl pastarųjų įvykių skandalų netgi dar jisai e, suprastėjo. Du. Vienas iš, iš delegacijos narių Albanijos e, buvo pasakyta tuo susitikimo metu, kad Albanijos parlamento vicepirmininkas yra įsitraukęs į užmogžudyšių užsakymų skandalą. E, jam buvo pasiūlyta pasitraukti, bet jis e, atsisakė tai padaryti. Po to, kai mes išvykome, du parlamento nariai, kurie tuos teiginius e, pasakė, buvo areštuoti, už įvairius nusikal, nusikaltimus, ypač už e, šmeištą, e, klaidingą informaciją apie parlamento pirmininką. Taigi čia, tai yra grinai politinė kova. Aš galiu paliudyti ir visi gali tą padaryti, kad situacija tokia kaip ir anksčiau kai demokratai buvo e, valdžioje, o socialistai e, opozicijoje. Taigi dabar apsisuko situacija apsivertė, socialistai valdžioje, demokratai opozicijoje, kritika praktiškai ta pati išlieka. 14 metų gruodžio mėnesį buvo pasiektas susitarimas, e, ponas Liukeštinės ir ponas Kukan prisidėjo prie jo pas, pasirašymo. Yra vietoje nusistovėjusi tokia situacija, kad jeigu už šešis mėnesius ne, nedirbi parlamente, tai pusę metų nedirbi parlamente, tai negauni atlyginimo, tačiau nepaisant to, tam, tam tikri nariai boikotavo šį sustikimą. Taigi, parlamento su parlamento pirmininku, su Albanijos prezidentu sustikome, ponu Našani, taip pat sustikome su pilietinės visuomenės atstovais, susitikome su darbo grupe, e, kuri dirba Teisingumo ministerijoje, taip pat su NVO sustikome, su ES ambasadoriumi iš Kroatijos sustikome ir kitais ambasadoriais. Šis susitikimas buvo labai svarbus, nes taip gavome objektyvios informacijos. Ir taip, jie pabrėžia, kad yra tam tikros sėkmės pasiekta kovojant su korupcija. Yra keletas e, bylų iškelta, bet labai nedaug kol kas, tai tik tai pati pradžia. E, problema yra dėl prokuroro. Iš ambasadorių, taip pat ir iš ES ambasadoriaus girdėjau, kad jie nelabai juo pasitikė, e, visuomenė taipogi nelabai pasitikė mm, prokuroru, generaliniu prokuroru, prokuroru. jis dirbo ankstesnio režimo metu, taigi aš kaip ir sakiau, tai yra ambasadorių vertinimas. Taigi kovojant su korupcija, sėkmės, sėkmė gana ribota, teisingumo sistemos reformos reformos srityse taipogi ir valstybės administravimo srityje taipogi. Viskas yra tik tai popieriuje. Įgyvendinimas yra ko gero e, sudėtingiausia dalis šių procesų. Na ir dar visi vieningai pritarėme tam, kad Albanijos dėrybų pradžia su ES dėl stojimo būtų naudingas postumis reformoms, kaip kad ir kitų e, kandidatų, kandidačių šalių atžvilgių. Nepaisant to, ar bus įstojimas ar ne, kada tai bus, labai svarbu yra įgyvendinti reformas, nes būtent tai e, ves šalį prie progreso, ar būtent tai yra svarbu. ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos sustarimas e, neturi procedūrinių taisyklių, nėra jam numatytos, aš siūlyčiau jas pritaikyti ir pasiūlyti čia. Šiuo atveju mes dabar tiesiog laikėmės nustatytos tvarkos, uh, E, tačiau nepaisant to, kai tik tai vienas pradėdavo kalbėti iš karto, e, kiti penki šeši asmenys bandydavo pasakyti tuo pat metu. Labai keista buvo matyti, kad keturi ministrai, taip pat ir parlamentarai, mums teikia ataskaitas apie tai, kas, e, tiksliau, kai kuriems vietiniams tai atrodo labai keista, kad jie e, mums e, teikia ataskaitas apie padarytą pažangą. Tačiau demokratinėme demokratinėje santvarkoje tai yra normalu. Tiesiog jie pristato rezultatus, mes užduodame klausimus, kartais kritikuojame. E, Tai kodėl dabar ne vienas ministras, kodėl keturi ministrai? Ilgos diskusijos vyko ir manau, kad mes išsprendėme problemą. Prieš susitikimą dar, taigi, problemos buvo išspręstos taipogi ir su žiniasklaida. Kaip jau ir sakiau, čia yra e, tam tikros politinės įtampos. Tuo metu, kai kiekviena iš tų dviejų partijų buvo valdžioje. Taip pat labai svarbu pasakyti, kad e, dėl tų rekomendacijų, ką dabar uh, Mes du kartus netgi kompromisinius pakeitimus teikiame per tą pusantros dienos misijos. pirmą kartą nebuvo tam pritarta, visi tam nepritarė, antrą kartą taipogi. Tačiau Kaip ir sakiau, e, kai nėra susitarimo, reikia tam tikrų taisyklių. Galime pritarti rekomendacijoms e, daugumos, daugumai tam pritarant, tačiau kas yra ta dauguma, reikia nustatyti taisyklės tam tikras. Kaip ir sakiau, e, aš parengsiu procedūrinės taisyklės ir po to jau um, CPC balsuosime dėl to. Pirmininkas, ačiū ponė Makovai. E, taip tikrai jau aiškiau yra apie, kas, apie kągi kalbėjo ponas Jakovčičius. Na, o dabar žodis ponai Suzan Melior, kuri taip pat dalyvavo delegacijoje, delegacijos veikloje. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Aš pirmą kartą lankiausi su stabilizavimo asociacijos ir asociacijos komiteto delega, delegacija šioje šalyje ir susidariau savo įspūdį. Pone Makovai pastebėjo, kad diskusijos vyko labai sudėtingai. Aš taip pat pastebėjau, kad buvo ginčiamasi dėl trijų ministrų dalyvavo diskusijose. Apskritai aš negaliu pasakyti, ar taip vyksta visada, ar dažniausiai tik tai šalies užsienio reikalų ministras atstovauja valstybei tokiuose susitikimuose. Aš to negaliu e, paaiškinti, kadangi pati nežinau, aš manyčiau, reikėtų išsiaiškinti šitą situaciją kitiems atvejai, kad šitie komitetai e, tinkamai atliktų savo darbą. Be to, politinių lygmenių atrodo yra stengiamasi e, kurti teisės aktus, tačiau, manyčiau, reikėtų pasiekti pilietinę visuomenę pirmiausia, o ta takoskira tarp vyriausybės ir visuomenės, mano manimu, yra pakankamai didelė ir kolegės vakar diskusijų metu taip pat pastebėjau, kad visuomenė pirmiausia turi pastebėti tam tikrą pažangą, suprasti, kad e, narystė ES ateityje gali atnešti naudos. Tik tada galima galvoti apie sėkmingą dialogą. Štai partecipato alla eh, delegazione. E... Ačiū, aš irgi dalyvavau delegacijoje ir kaip patikslino panė Makovei, pati didžiausia problema, su kuria susidūrėme, yra politinis, politinio stabilumo problema, nes ne, neįmanomas dialogas tarp e, pozicijos ir opozicijos e, institucijoms kažkaip tai E, reikia vėl gražinti piliečių pasitikėjimą. Tas politinis nestabilumas matomas labai daug kur, taip pat ir per mūsų posėdžius jisai buvo matomas ir tikimės, kad e, artimiausiais mėnesiais mums pavyks jį sumažinti. E, vyks birželį administraciniai rinkimai, aš tikiuosi, kad mūsų, kad, kad tonas pasikeis ir kad e, reformos prasidės, kai kas buvo padaryta, kalbant apie prioritetą, tas jau buvo minėta. Žinoma, dar galima e, viską tobulinti, nes tobulumui ribų nėra. Ad hoc komitetui pateikėme e, visą medžiagą ir turėtumėm e, dabar įtraukti visus veikėjus ir depolitizuoti ne tik teisėjus, bet, bet ir um, viešąją nuomonę. Teisėjų nepriklausomybė yra labai svarbi, kuriant uh, stiprias demokratinės uh, institucijas. Toliau dėl nusikalstamumo reikia geriau irgi dirbti, reikia geriau uh, bendradarbiauti jėgos struktūroms. Aš sutinku su kolegė Melior. Reikalingas šiame procese aktyvesnis pilietinės visuomenės dalyvavimas, kad ta situacija būtų nuolatos sekama. Ir kad nuolatos būtų dalyvaujama politiniuose debatuose. Aš tikiuosi, kad taip ir bus. Taip pat, kuriant šį mechanizmą, būtina yra sukurti nešališkas žiniasklaidos priemonės. Visą tai būtina siekiant užtikrinti demokratiją. Tikimės, kad kito posėdžio metu dialogas vyks sklandžiau ir kad bus padarytos kai kurios išvados. Ačiū. Pane Šlein. Kolega koji je tražio riječ je kolega Boštinaru. Izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman. I want to... Boštinaru. Norėčiau padėkoti pranešėjui už informaciją apie įvykius pažangą Albinijoje, Albanijoje. Kas yra susipažinęs su Albanija, puikiai supranta, kad dabartinė situacija paaiškinama padarydomis klaidomis pačioje valstybėje ir tomis klaidomis, kurias padarėme mes. Kukan ir Falkenstein parengė pranešimus, kurie rodo, kad mes turime toliau laikytis ir savo įsipareigojimų, jų laikytis, o netaikyti juos tik tai vienai E, pusiai. Negali EPP skatinti e, socialdemokratus priimti jų poziciją be išlygų, kadangi jų pozicija gali būti paremta nepatikrintais faktais, todėl reikia patikrinti faktus ir po to kalbėti vienu balsu su ir apie Albaniją, kadangi Albanija yra labai svarbi regiono valstybė ir ministro pirmininko išsišokimas apie e, santykius su Kosovu tiesiog įnešė iš karto labai daug sumašties. Kai kalbame su tirana, mes dažniausiai norime išvadų, kurios yra labiausiai priimtinas mūsų politinėms frakcijoms. Mes kartais turėtume e, mm, suprasti, kad jeigu abi šalys susitarė dėl taisyklių, tai abi sankcijos, abi šalys gali tikėti sankcijų, jeigu kuri nors iš šalių nesilaiko susitarimo. Taigi, abi šalys vis bando permesti tam tikras e, politinės konfliktinės temas į Bruselį vietoj to, kad problemos būtų sprendžiamos pačioje valstybėje. Ministras pirmininkas atvykęs į, į susitikimą, jisai yra sveikinamas kaip vienintelis atstovas, tačiau reikėtų taip pat atsižvelgti ir į kitos politinės jėgos e, lūkesčius. Dėkoju kolegoms. Iš tikrųjų susidūrėme su palankesniais ir negatyvesniais dalykais. Pone Melior iš Laim minėjo apie tai, kad e, teko patirti vieną ar kitą iš tikrųjų reikėtų skatinti pažangą, žengimą į priekį. Negalime tiesiog mm, konstatuoti, kad tai, ką daro vienintelė partija, dabartinė partija yra blogai, ankstesnioji partija būtų padariusi tai geriau. Ir tai kartojasi po kiekvienų rinkimų. Žinoma, misijos metu mes sulaukėme ir kritikos. Balandžio mėnesį susitikimuose su e, pilietinės visuomenės atstovais išgirdome, kad vyriausybinėms nevyriausybinėms organizacijoms yra nesuprantama, nepriimtina kodėl vienos politinės šeimos delegacija pirm, iš atvykstant iš parlamento pirmiausia e, ypatingą dėmesį skiria jos politinės šeimos e, e, jėgoms. Taigi reikia ypatingą dėmesį skirti pilietiniai visuomeniai, ją reikia įtraukti, reikia padėti pilietinės visuomenės veiklai, kadangi skirtumai tarp tiranos ir valstybės gilumos yra didžiuliai, yra didžiulis kurdas, skirtumai dideli ir todėl pilietinę visuomenę reikėtų vertinti labai rimtai. Kita kartą dėsime dar daugiau pastangų, apie tai aš kalbėjau. Susitikimų metu, kad tiesiog pasistengsime paspartinti rekomendacijų rengimo darbą. Dėkuoju visiems, kas dalyvavo šioje labai svarbioje misijoje. Dėkuoju poniai Makovei, Mes tikrai tikimės, kad jūs artimiausių metų apsispręsime dėl e, procedūrinių dalykų. Jūsų pirmtakas e, Kukan pažadėjo, kad jis taip pat įdės pastangų. Labai svarbu, kad šitas susitikimas e, pasibaigė be aiškių politinių signalų kalbant apie kitas valstybės, mums pavyko sėkmingiau parengti išvadas. Taigi šitas signalas kalbant apie, pavyzdžiui, turintuomenį Makedoniją ir šiuo atveju Juotkalnyje, nėra pakankamai palankus. Norėčiau tiesiog pasakyti protokolui. Žiniasklaidos atstovai dalyvavo. Visiškai netaip situacija atrodė Moldovoje. Tačiau žiniasklaidos atstovai teigia, kad visi kovoja už parlamento dėmesį. Visos politinės partijos yra pavargusios kovoti tarpusavėje, dabar jos e, pradeda tiesiog e, kovoti dėl dėmesio iš parlamento pusės. Baigėme posėdį, kitas posėdis gegužės pradžioje. Dėkoju.